trečiajam balsavimui nepristatyta e, Europos parlamento rinkimuose, Europos parlamento pirmininko rinkimuose. Kandidatai dalyvauja antrajame balsavime, taip pat dalyvauja trečiajame balsavime. Norėčiau paprašyti tvarkdarių išdalinti balsavimo biuletenius bei vokus, o balsų skaičiuotojų užimti savo pozicijas. Darf die Stimmzähler bitten, ihre Plätze einzunehmen? Pirmininkas kreipiasi balsų skaičiuotojus ir prašo juos e, užimti savo vietas.